Dear colleagues, probably it is uh, time to start. And... Gerbiami kolegos, tęskime darbą, pradėkime nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą, tai yra kandidato į Europos vaistų agentūros vykdančiojo direktoriaus postą kandidato klausimas. Noriu Jums priminti priminti kontekstą po atrankos procedūros ponas Raisi buvo paskirtas kaip vykdantysis direktorius Europos vaistų agentūroje. Lapkričio 16. 2011 metų, penkerių metų kadencijai, tačiau, kaip paminate, per penkerių metų laikotarpį iškilo tam tikrų problemų Ir dabar vėl iš naujo pradedama procedūra. EMA valdyba paskyrė kandidatu poną Razį šių metų 1 spalio. Ir dabar mes surenksime šios klausimus. Išklausysime pono Razį poziciją ir turėsime galimybę pateikti klausimų ponui Razi. Klausimai vyks apie dvi valandas. Mes suteiksime galimybę ponui Razi pateikti įžanginę kalbą maždaug dešimties minučių trukmės, o po to įprastinė tvarka pateiksime klausimus. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui o vėliau, jeigu prireiks, 45 sekundės skirsime antram atsakymui ir tolesniems e, papildomiams klausimams ir galutiniam atsakymui. Suteiksime pabaigoje ponui Razi galimybę pateikti galutinį pareiškimą ir galėsime įvertinti tai, kaip ponas Razi pasirodė šią popietę koordinatorių posėdžio metu. Iš karto suteikiu žodį ponai Razi, jo įžanginiai kalbai, o vėliau pateiksime klausimus. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Labai malonu būti Briuselė, Europos parlamente. Dar kartą. Visų pirma, dėkoju. Dėkoju Jums visiems už raginimus ir paramą. Daugelis iš Jūsų tą paramą suteikėte man per pastarosius metus. Šiandien turiu galimybę pateikti jums savo viziją, kurią aš turiu apie Europos vaistų agentūrą ir apie leidimų išdavimo sistemą taikom Europos Sąjungoje. Man tikrai e, rūpi šis klausimas. Manau, šiuo metu vyksta labai reikšminga reikšmingą transformaciją, kalbant apie leidimų vaistėms išdavimą. Per 45 metus e, savo karjeros metus, kaip, kaip gydytojo, kaip mokslininko, kaip reglamentuotojo, aš tą problemą matau iš labai arti. To proceso pabaigoje mes tikimės, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos visiškai kitaip nei dabar. Ir pagrindinis stimulas keisti tą tvarką yra tai, kad labai sudėtingėja, tampa vis sudėtingesni vaistai ir su jais susijusi jų teisinimo tvarka. Mes e, esame gavę labai plačias įžvalgas lygų kilmės, jų gydimo, vaistų, molekulinėme lygyje poveikio. Ir mes tikrai sulaukėme didžiulės sėkmės vaistų vystimos istorijoje. Antras dalykas tai yra globalizacijos poveikis, kalbant apie vaistus, jų kūrimą ir jų gamybą. Daugiau nei 85 procentai vaistų suvartojamų ES bent vienas gamybos etapas yra už ES ribų. Ir tiekimo grandinė dėl to tampa labai sudėtinga ir labai pažeidžiama. Mes žinome, kad gamybos problema bet kur pasaulyje, bet kurioje vietoje gali sukelti trūkumą kokiu nors labai reikalingų vaistų bet kurioje kitoje pasaulio vietoje. Vaistų e, kiekis, e, gamybos grandinėje veikiančių asmenų skaičius ir įvairovė yra nepaprastai didelis. Jau kelis dešimtmečius vaistai buvo reglamentuojami izoliuotai. Reguliuotojas turėjo dirbti su daugybė suinteresuotų asmenų, visuomenė, mokslininkai, orios įmonės, e, ligoniai, sveikatos priežiūros specialistai ir taip toliau. Mes jau labai intensyviai bendradarbiavame su daugelis, daugeliu iš jų veikiančių asmenų, bet mes norėtume bendradarbiavimą paversti integravimu, kad galėtume užtikrinti geresnius vaistus ligonėms. Paskutinis nemažiau svarbus dalykas. Vienas iš labai svarbių stimulų, žinoma, yra teisės aktai, kuriuos mes tvirtiname. Nesenai buvo priimti farmakologinio bedrumo teisės aktai, kurie iš esmės pakeitė tai, kaip mes vykdome vaistų stebėseną ir priežiūrą, kaip mes reglamentuojame taip. Taip pat reglamentais buvo įvestas, įvesti skaidrumo reikalavimai, e, ataskaitų tiekimo reikalavimai. Ir mes tikimės, kad tolesni teisės aktai padės reglamentuoti naujus novadriškus vaistus tiek žmonių vartojimui, tiek gyvūnų vartojimui. Mes turime gerinti vaistų vertinimo kokybę Ir turiu pasakyti, kad visa tai dar labiau padarė mūsų darbo procesą dar sudėtingesniu. Tos transformacijos turi didžiulį potencialą įgyvendinti tuos pažadus ir įsipareigojimus, kuriuos mes prisėmėme, tačiau mes turime gerai struktūruoti šį procesą, įvertinti visus iššūkius ir pasirūpinti, kad tie iššūkiai galiausiai, galiausiai virstų konkrečia nauda mūsų pacientams Europoje. Esminis dalykas, kurį turime spręsti, tai yra tvarumo klausimas. Ir čia aš išvelgiu tris tvarumo lygmenis. Pirmas - tai sveikatos priežiūros sistemų tvarumas. Naujų vaistų kūrimas turi potencialą pažeisti tam tikras sistemas nusistovėjusias įvairiose šalise. Mes turime sugebėti pasimti naudos, pasinaudoti tuo potencialu. Antras dalykas tai yra vaistų reglamentavimo e, tinklai. Vaistai, su kuriais mes dirbame dabar, reikalauja, kad reglamentuotų ne vien aukščiausios klasės ekspertai, bet mes taip pat turime įtraukti didžiulį įvairovę specialistų. Dėl to EMA turi sugebėti e, įtraukti visus tuos besikeičiančius aspektus, nes situacija nuolatos kinta. Mokslinių tyrimų kaina auga, o investicijos į vaistus Europoje mažėja. Ty, moksliniai tyrimai ir vystimasis yra labai esminiai dalykai siekiant e, sukurti ligonėms naujus veiksmingesnius vaistus. Aš kalbu apie įvairius, įvairias naujas ligas, apie bolos virusą, Taip pat e, turime ir senųjų lygų nepamiršti, kurios vėl gali, kuriamis vėl gali sirgti mūsų ligoniai. Reikia su antimikrobiniu atsparumu kovoti. Kai aš pradėjau dirbti 2011 metais, EMA mano darbo tvarkė buvo labai aiški. Pirmiausia, mes turime spręsti veiksmingumo klausimą, pakeisdami EMA struktūrą ir uh, licenzijų vaistams išdavimą. Toliau turime padidinti pasitikėjimą mumis uh, visų suinteresuotųjų šalių. Turime viešai skelbti klinikinius duomenis, taip pat pateikti deklaraciją vidaus politikos, kurios tikslas yra mm, užtikrinti geriausią ekspertų patirtį ir tos patirties naudojimą. Vertinimo procesas taip pat yra labai svarbus pagrindas, kad visuomenė mumis pasitikėtų ir kad mes turėtume pasitikėjimą pasauliniu lygiu. Dabar turime pereiti prie kito etapo. Mums reikia padėti sutrumpinti tą laiką, kurio reikia uh, leidimų vaistams išdavimui, kol tas vaistas jau galėtų patekti pacientui. Tam mes turime pagerinti nuspėjamumą, prognozuojamumą e, vaistų kuriejų visame procese ir tuo pat metu turime suintensyvinti ryšius su sveikatos technologijų vertinimo institucija, kad mes galėtume racionalizuoti, supaprastinti sprendimų prieimimo procesą bet kuriame ligmenyje. Naujos priemonės, kurias įvedė farmakologinio budrumo teisės aktai, dabar leidžia mums geriau suprasti vaistų poveikį realiame gyvenime ir kaip jie yra veiksmingai naudojami, koks jų veiksmingumas. Kalbam apie milijonus piliečių, ir turime užtikrinti tiem pacientam vaistų efektyvumą. Tai keletas pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria dabar Europos vaisto agentūra. Ir mes ieškome sprendimų, kaip užtikrinti tvarumą mūsų sistemos ir kaip užtikrinti atliekamų vertinimų kokybę. Manau, kad mes sugebėsime veiksmingai spręsti tuos iššūkius Mes glaučiai bendradarbiaujame su įvairiomis institucijomis, organizacijomis. Mums reikia visų Europos institucijų, mums reikia Europos parlamento, kad jie padėtų mums holistiškai žvelgti šią problemą, vertinti visą gyvavimo ciklą vaistų nuo jų kūrimo pradžios iki paciento ir pagerinti vaistų veiksmingumą. Dėkuoju, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū, uh, our... Dėkuoju. Galima pradėti pirmąjį klausimų raundą. Pirmiausia, kalbės koordinatoriai. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, 45 sekundės kitam klausimui, papildomam klausimui, minutė papildomam atsakymui. Pradėsiu nuo Peter Lyze. Dėkoju pirmininkė, ačiū ponė Rasi. Mes su jumis jau esame dirbę, turim geros patirties ir mes dabar kalbėsime apie konkrečius daiktus. Jūs esate mikrobiologas pagal savo išsilavinimą ir todėl norėčiau pakalbėti apie tokią temą, kurią jūs minėjote, tai yra antibiotikų uh, ir atsparumo antibiotikams problemos. Komisija yra pateikus pasiūlymą, François Grostet jį čia nagrinėja ir ten kalbama apie naujų antibiotikų gyvūnoms naudojimą. Man atrodo, kad reikėtų pirmiausia galvoti apie naujų antibiotikų kūrimą žmonių medicinoje. Mes priėmėme tokią rezoliuciją dėl komisijos pasiūlymo ir norėtume, kad jūs remtumėte mūsų idėjas. Mes norime kitiems metams gauti pasiūlymą dėl inovatyvių antibiotikų taikomų žmonėms, kad galima būtų juos pateikti rinkai ir kad būtų sukurta efektyvi jų įvedimo sistema. Gal galėtumėte pasakyti, ką galima būtų padaryti šiuo atžvilgiu? Ačiū, ponė Lyze, Jums už užduotą klausimą. Jūs palėtėte vieną iš svarbiausių, vieną iš tų trijų svarbiųjų ramščių, dėl ko reikia kurti naujus antibiotikus, naujus instrumentus, galinčius kovoti su labai atspariomis bakterijomis. Vienas iš ramščių yra reguliacinis ramstis. Mes turime sukūrę darbo grupę, kuri nuolat ieško išeičių, ieško, kaip galima paremti egzistuojančias sistemas ir ką galima pateikti naujo, kad galėtume kuo greičiau sertifikuoti naujus sukurtus antibiotikus. Aš manau, kad tai yra labai svarbi sistemos dalis, bet turime suvokti, kad Mes, žinoma, remiame naują, naujų medžiagų kūrimą, remiame mokslą, bet to nepatenk, nepakanka. Reikia ir priemonių, kurios apsaugotų naujuosius antibiotikus. Turime turėti priemonių, kad jie būtų išrašomi teisingai, priemonių, kad jų vartojimas būtų taisyklingas, kad su tais naujais antibiotikais nesitiktų taip, kaip atsitiko su senaisiais antibiotikais, tai yra jie vartojami neteisingai ir tai tik tai skatina naujų atsparių bakterijų atsiradimą. Aš manau, kad dabar mes turime visus reikiamus instrumentus, ga, kurių, kurių pagalba mes galime paremti įmonės, kurios siekia investuoti į naujų vaistų kūrimą. Mm Ir manau, kad ateityje mums reikia, kad mūsų šitas požiūris yra kol kur kas labiau nukreiptas į ateitį, negu kad buvo lygi šiol. Ir tai turėtų mums padėti. Dėkoju. Aš manau, kad kryptis yra teisinga, bet aš norėčiau konkretesnio jūsų atsakymo. Aš suprantu, kad reikia teisinio pagrindo, teisinės sistemos, kuri padėtų uh, toms medžiagoms, kurios jau yra sukurtos, patekti į rinką. Nes dabar yra tokių medžiagų, bet tų medžiagų patekimas į rinką reiškia didžiulės išlaidas. Be to, mes turime pasakyti, kad naujieji antibiotikai turi tapti rezerviniais antibiotikais, jie neturi būti naudojami iškart pirmai progai pasitaikius. Kaip sakant, mums reikia tokio verslo modelio, kuris įmonėms būtų palankus ir joms suteiktų akstiną kurti naujus antibiotikus. Kita vertus, tie antibiotikai neturėtų būti pernelik pračiai vartojami. Ir tam mums reikia konkrečių pasiūlymų. Tikiuosi, kad EMA mums padės ir kartu su komisija pateiks tokį pasiūlymą, kuris garantuos būtent tokią veiksmingą sistemą. Thank you. Thank you for, for... Uh, Ačiū, kad patikslinote visiškai teisingai. Mes galime, turime ir privalome remti ir padėti komisijai kurti tokį galutinį pasiūlymą. Turime pateikti pasiūlymus, ką galima padaryti. Ir, žinoma, pateiksime atitinkamus techninius pasiūlymus tam, kad sistema veiktų, kad investicijos įmonėms apsimokėtumėm. Žinome, kad tai, kas yra jau rengiama, tai nėra labai, tų, tų medžiagų nėra labai daug. Bet mes turime nepraleisti ir šitos progos. Taigi mes remsime šią politiką. Thank you very much. And now Matijas Grotė. Ačiū, Matijas Grotė. Dėkoju, profesoriau Rasi. Noriu Jums užduoti keletą klausimų, kadangi aš esu vienas iš tų asmenų, kurie nuolat bendradarbiauja su EMA, esu vienas iš kontaktinių asmenų ir mes tikrai nuo 2011 metų su jumis sėkmingai bendradarbiavome. Mm, ir labai skaidriai, labai palankiai su jumis palaikydavome kontaktus. Taigi jūs palėtėte savo, po, savo kalboje temą prieigos prie vaistų, prie medicinos produktų. Visa sveikatos sistema, kaip jūs ir sakote, labai pasikeitė per pastarosius 15 metų. Jūs sukūrėte darbo grupę, kuri vadinasi prieiga prie sveikatos, access to health. Ir dar prieš vasaros atostogas jie pradėjo darbą ir buvo patvirtinta kad technologiniai vertinimai yra esminis jūsų instrumentas ir ta, ta darbo grupė ir visa EMA pateikė jau labai konkrečių rezultatų. Taigi, aš norėčiau iš jūsų konkrečiai sužinoti, kas jau yra padaryta iš EMA pusės ir kas bus daroma ir ko mums kaip parlamentui tikėtis iš jūsų šioje srityje. Aš manau, kad tai yra viena iš esminių, vienas iš esminių aspektų siekiant įperkamos medicinos. Um, the... Dėkoju Jums už šį klausimą, ponė Grotė. Mes tikrai norime dalyvauti šiame procese, vertinant technologijas ir vertinant tai, kas vyksta su vaistu po to, kai jis yra autorizuojamas EMOje. Suprantame, kad rinkos leidimas dar nereiškia, kad žmonės turės prieigą prie to medicininio produkto. Kaip trumpai apsakyti tai, kaip aš įsivaizduoju, ką EMA turėtų daryti, kad prieiga prie medicinių produktų būtų pagerinta. Dabar vyksta konsultacijos su 60 įvairiausių e, institucijų ir, ir maždaug 60 skirtingų konsultacinių procesų čia dalyvauja ir komisija, bet labai sunku yra suderinti visokius e, skirtingus interesus. Bet yra ir tam tikrų indikacijų, tam tikrų nuorodų, kad tas darbas vyks sėkmingai. Ateityje aš manau, kad inovacijos turi būti skatinamos ne tik savaime, bet ir turi būti skatinama prieiga prie naujų produktų ir tai galima padaryti dviem procesams vykstant paraleliai. Tai yra konsultacijos su pacientais. Nes pacientai, kad pacientai patirtų kuo mažiau bandymų, bet kita vertus bendravimas su atitinkamomis suinteresuotomis institucijomis turi išlikti. Taigi mes turime vykti geresnius tyrimus, mažiau pacientų įtraukti į tyrimus ir pagerinti prieigą. Ir jeigu suinteresuoti asmenys geriau bendradarbiautų, tai mums pavyktų šio to pasiekti. Bet jau minėjau savo įžanginėje kalboje, visų pirma, mums reikia integruoti suinteresuotas šalis. Vielen Peter. Viel, vielen Dank. Ačiū. Na, visi suprantam, kaip svarbu yra turėti tokį įrankį. Ko tikitės iš parlamento? Gal mes galime kažką padaryti šioje srityje? Visų pirma, žinoma, finansiškai galbūt galime kažką padaryti, nes dabar kaip tik aptarėme biudžetą. Ką sakau dabar ir komisija, naujasis generalinis direktorius taip pat dalyvauja šiame posėdyje. Aš sveikinu jūs atvykus į jį. Taigi, jeigu norime kažko naujo, tai reikia pasirūpinti tuo, kad tie nauji produktai būtų įperkami. Ir kad žmonės arba įmonės, kurios registruoja naujus medikamentus, turėtų pakankamai lėšų tam procesui įvykdyti iki galo. Taigi, ko jūs tikitės arba ką mes galėtume padaryti tam, kad procesai paspartėtų? Taip, aš stengiuosi atsakyti labai trumpai, kad išlaikyčiau jūsų duotą man laiko limitą. Aš noriu paprašyti remti bendrus veiksmus, komisijos ir mūsų bendrus veiksmus, kuriuos mes skiriame tiems naujiems mūsų bendriems veiksmams, naujų vaistų kūrimui. Tam, kad mes turėtume pakankamai išteklių. Mes tikrai neprašysime daugiau lėšų, negu kad mums reikia. Bet jeigu jūs manote, kad mums reikia imtis naujų veiksmų, tai aišku, mums reikia ir naujų personalo išteklių. For, uh, Pieka for e Dziękuję Panie Przewodniczący. Ačiū Pieka FR. E Ačiū pirmininkė, dėkoju profesoriui. Aš norėčiau pakalbėti apie vaistų įregistravimo procedūrą. Labai svarbu vaistų poveikis ir, žinoma, vaistų sauga. Norėčiau pasiteirauti esminio dalyko. ES agentūrose EMOje e leidimų išdavimo procedūros yra labai ilgos ir sudėtingos, ypač kai kalbama apie atsparumą antibiotikams, kai kalbame apie kitus vaistus, kurie yra skirti tam tikroms lygoms gydyti, susidurime su labai ilgomis vaistų įregistravimo procedūromis. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima pakeisti šitas tą procesą, ar jūs manote, kad reikėtų pakeisti tą leidimų išdavimo arba vaistų registravimo procedūrą. Biologiniai vaistai jau yra įregistruojami centralizuotai, ar ir toliau bus tai daroma centralizuotai, ar bus laikomasi labiau decentralizuoto požiūrio. Ačiū. Šiuo metu vykdomos dvi svarbios iniciatyvos siekiant, kad šitie procesai būtų greitesni ir veiksmingesni ir trumpesni. Tos dvi iniciatyvos yra tiesiogiai susijusios su komisijos veiksmais. Tai pagal vieną iniciatyvą yra siūloma užtikrinti kuo greitesnę prieigą prie vaistų, o kita iniciatyva turėtų padėti identifikuoti tuos mm, vaistus, progresyvius vaistus, kurie yra kuriami. Be to mes pagal dabar veikiančius teisės aktus norime įgyveninti dar vieną iniciatyvą Call Prime, siekiant e, identifikuoti tuos kuriamus vaistus, kurie atsiranda mažesnėse įmonėse, kurios neturi tiek išteklių, kad galėtų sukurti tuos vaistus nuo pradžių iki galo. Todėl mes EMA, manome, galime e, veiksmingai remti tokias įmonės, kadangi jos kurtų labai reikalingus vaistus pacientams ir gautų reikalingą paramą iš mūsų. Kadangi e, tokios įmonės turi imtis papildomos veiklos, e, susigaudydamos e, procesuose ir taip pat neturėdamos pakankamai informacijos. Dėkoju už labai aišku atsakymą. Ar jūs numatėte kokiu nors teisėkūros aktų e, pakeitimus, ar manote, kad reikia ką nors keisti teisės aktuose, kad vaistai greičiau patektų į rinką? Kita vertus, norėčiau pasiteirauti, ar agentūra e, rengia, e, ruošiasi liberalizuoti klinikinių tyrimų procesą. Atrodo, kad e, kandidatas į agentūros direktorius neišgirdo vertimo. No, sì, sì, si sente anche l'italiano. Ok. È ok? Ok. okay. Chodzi mi o usprawnienie eh, eh, Taigi, aš kalbėjau apie vaistų įregistravimo procedūrų trumpinimą. Ar jūs manote, kad reikėtų keisti teisės aktus, ypač reglamentuojančius e, klinikinius tyrimus, jų skaidrumą, bet ir taip pat klinikinių tyrimų spartą, kad nauji vaistai kuo greičiau būtų pateikti e, pacientams. Turiu omenyje e, vaistus, kurie yra skirti e, antibiotinius vaistus ir taip pat vaistus, kurie skirti gydyti tam tikras konkrečias ligas. Žinoma, galbūt teks kai ką pakeisti teisės aktuose, kad visi šitie procesai paspartėtų, ypač tose srityse, kurias jūs paminėjote. Jūs teisingai pasakėte, kad tai yra labai svarbu. Tačiau jau dabartiniai teisės aktai suteikė labai daug galimybių, kurios neišnaudojamos. Pirmiausia, mes turėtume pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios leidžia išnaudoti visą potencialą ir, ir tik tai žinant, ką galima nuveikti pagal šiuos teisės aktus, būtų galima pagalvoti apie jų patikslinimą tam tikrų niuansų e, papildomą reglamentavimą. Pane Rys. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, ponė profesoriau. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Aš taip pat norėčiau uh, pasveikinti Nystiko vardu, kuris dirbo šioje srityje ilgą laiką. Aš tikrai norėčiau pritarti jūsų minčiai apie skaidrumą. Skaidrumo užtikrinimas labai svarbus yra mūsų piliečiams ir tai jūs kalbėjote jau tuomet, kai jūs buvote paskirtas 2011 metais direktoriumi. Labai svarbu farma, farma, farmacinių bendrovių informaciją skerpti viešai ir užtikrinti, kad šita sistema būtų kuo skaidresnė, reikia siekti daugiau skaidrumo ir norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsite daugiau skaidrumo ir kaip užtikrinsite, kad nekiltų interesų konflikto, kadangi visą tai labai svarbu mūsų piliečiams. Dėkoju. Dėkoju, kad jūs priminėte labai svarbų klausimą. Daugiau skaidrumo. Mes e, iš tikrųjų, mes e, kurdami savo reglamentavimo bazę pasaulyje labiausiai siekime skaidrumo. Ir žinoma, tas mūsų siekis tenkina ne visus. Okay? Okay. You can continue. Yeah. Um, so, uh, for the klinikinių duomenų, skel, duomenų skelbimas. Žinoma, kai mes pradėjome atlikti klinikinius tyrimus, iš karto supratome, kad turimus klinikinių tyrimų duomenys reikia naudoti labai išmintingai ir atsargiai. Mes turėjome išmokti tai daryti ir turime gerinti šį procesą ateityje. Techno, naujos technologijos padės mums e, geriau e, vykdyti šiuos e, procesus dėl interesų konflikto Mes žinoma nesame kokia nors politinė struktūra, kuri turi viską sekti, tačiau mes turėtume, žinome, pagerinti šią veiklos sritį ir galbūt sukurti tokią sistemą, kuri leistų mums gauti informaciją apie potencialų interesų konfliktą. Tačiau, kaip sakiau, mes nesame kokia nors priežiūros policinė struktūra. Mums svarbu, gavus informaciją, uždrausti tam tikrą įdingą veiklą. Tačiau mums reikalinga institucinė pagalba, mums reikalingos taip pat e, nuostatos, kurios e, leidžia veikti mums kaip institucijai. Viskas e, taip pat remiasi į išteklius Mes puikiai suprantame, kad labai sudėtinga dirbti su tais 30 tūkstančių ekspertų. Dėkuoju iš patikslimą. Dar vienas dalykas e, yra svarbus. Mums, mums labai e, buvo įdomu tai, ką jūs pateikėte, daugybė dalykų. Taip pat svarbu, kad jūs e, stebite partnerių Amerikoje veiklą šioje srityje, apie tai kalbėjote šiandien ryšė. Kalbant apie geriausią praktiką, kokia geriausia FTA praktika jums teikia įkvėpimo. Taip pat yra dėl TTIP pole, polemika gana plačiai nuskambėjusi. Kaip jūs vertinate santykius su JAV, būtent šiuo kampu žvelgiant iš vaisto agentūros pozicijų? mes e, tikimės daugybės investicijų į vaistų sektorių Europoje ir norėtum jūsų nuomonę šią prasme. <laughs> Articulated question. Ačiū, šitas klausimas tikrai labai konkretus. Mes nesame tiesiogiai įsitraukę į dėrybinį procesą dėl TTIP front. We don't have to import much. What they have to bear. Mes e, iš tikrųjų labai aktyviai veikiame e, siekdami užtikrinti skaidrumą, tačiau šitas skaidrumo siekis nereiškia, kad e, yra koks nors kliuvinys bendraujant su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Labai svarbu e, perduoti tą e, patirtį, kurią mes sukaupėme vykdydami e, klinikinius tyrimus. Ir, žinoma, labai svarbu po to atlikus tyrimus pritaikyti jų rezultatus. Ir būtent mes to siekiame. GUE vardu Minėk. Dank u wel, voorzitter. Ačiū pirmininkė. ES piliečiai ir mano partijos nariai mano, kad labai svarbu e, e, veikti remintis moksliniais e, tyrimais. Ir O tai reiškia, kad reikia užtikrinti ir kuo didesnį skaidrumą. Ar jūs turite kokios pasiūlymų, kaip išvengti interesų konflikto? Pavyzdžiui, turint omenyje, kad farmacinės įmonės yra savarankiškos ir siekiant šitą e, savarankiškumą išsaugoti. Tačiau aš jau sakiau, kad skaidrumas vis dėlto yra vienintelis būdas yra išvengti interesų konflikto. Tačiau Ema, 83 procentus e, lėšų gauna iš pramonės įmonė ir todėl labai sunku, ko gero, išvengti tų medicinos pramonės lobistų spaudimo. Kaip jūs galite toje situacijoje geriausiai apginti pacientų interesus? Kita vertus, TISA susitarimas Ar jūs manote, kad tai yra palankus mums visiems e, mm, e, sustarimas? Dėkoju už šitą klausimą. Iš tikrųjų, didžiausia problema arba iššūkis tai yra skaidrumo užtikrinimas, turint omenyje, kad iš medicinos farmacijos įmonių mes gauname daugiau negu 80 procentų uh, E, lėšų. Tačiau mes turime pateikti tik tai paslaugą, nebūtinai iš anksto pažadėdami kokį nors konkretų rezultatą. Pirmiausia, mums labai svarbu sąžiningai įvertinti mm, pateikiamą registruoti vaistą. Mes turime, dirbdami šį darbą, būti labai nuoseklus to mokslinio darbo, mokslinės veiklos nuoseklumo prielaida e, e, arba pasiekmė yra, tai yra pasitikėjimas, kurį mes gauname iš pacientų, iš piliečių. Kaip išvengti e, interesų konfliktų. parlamentas galėtų mums padėti ir tai yra susijęs su ankstesniu klausimu. Jeigu pr vaistų pramonės atstovai e, padėtų mums užsitikrinti tų ekspertų e, paslaugas, tai mes galėtume savo darbą atlikti veiksmingiau. Dėl komiteto. Aš nežinau, bent jau aš nemanau, kad jis yra reikalingas, bet jeigu būtų sudarytas komitetas iš 28 valstybių atstovų ir įtraukiant į tą komitetą ekspertus, tai žinoma, mes galėtume kaip nors labiau atsiriboti nuo to potencialaus interesų konflikto, su kuriuo gali susidurti agentūros direktorius. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti paslaugas. TISA turiu omenyje. Ir taip pat norėčiau paminėti ir TTIP. Jūs tikriausiai žinote, kad komisijoje yra susirūpinta dėl farmacijos pramonės interesų gynimo ir todėl, turint omenyje tą finansavimą gaunamą iš pramonės atstovų, labai sunku teikti, kad jūs būsite visiškai nepriklausomi. Norėčiau pasakyti, kad aš nelabai susipažinęs su tą sutartimi, apie kurią jūs kalbate. Tačiau vis dėlto manau, jeigu komisija pateiks kokias nors konkrečias bendras teisinės nuostatas, numatys teisinį reglamentavimą, tai aš manyčiau, kad mes iš tikrai e, naudosimės tuomis, e, tomis teisės e, nuostatomis. Mes tikrai sugebėsime tai padaryti ir galėsime galbūt ir imtis konkrečių papildomų priemonių. Aš tiesiog gilindamas į klausimą, norėčiau pirmą pagalvoti apie tai, kiek visą tai tiesiogiai susiję su mumis, kiek tai susiję su vaistų reguliavimo procesai. procesai. Todėl aš čia būčiau labai atsargus. Žaliųjų vardu gyvazy. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Jisai kas atvykęs ponas, ponė Razy į parlamentą. Noriu patikti klausimą konkrečiu vienu atveju, nes egzistuoja paradoksas. Aš parašiau du laiškus. Vieną vidaus rinkos komisarį, ponė Jankovskio, kitą sveikatos apsaugos e, komisarai. Pone Jankovska pasakė, kad reikėtų uždrausti kosmetikos nanodalelytės e, kosmetikos produkcijoje, nes jos turi neigiamą poveikį sveikatai. Ir tai gali pažeisti lastelinėme lygyje barnerą. Iš kitos pusės sveikatos apsaugos komisaras pasakė, aš nesu įgaliotas jums e, pateikti baigtinį nanodalelyčių sąrašą, kurios e, gali būti naudojamas Europos rinkoje. Iš vienos pusės turime uh, kosmetinės problemas, iš kitos pusės mes neturime registro vaistų ir nano, nano dalelyčių, kurios yra vaiste, nes dabar, vaistu, vaistuose, nes dabar mes neturime vaistuose esančių nano dalelyčių sąrašo. Kadangi nano e, dalelytės ne, nepasižymė tokiam pačiomis savimėmis kaip kitos dalelytės, Tai čia reikėtų diferenciacijos. Ačiū. Thank you for this challenge. Dėkuoju už tokį sudėtingą klausimą, tai tikrai man iššūkis. Galėčiau pasakyti, kad žinoma, mes tiesiogiai nesame, nedalyvaujame kosmetikos sektoriaus veikloje, taip kaip pavyzdžiui FDA JAV maisto ir vaisto agentūra. Taip, mes dar neturime nano dalelyčių sąrašo. Žinoma, mes galėtume pradėti dirbti šią darbą, susisėti su ECA agentūra, kitomis agentūromis ECDC. Jos galbūt galėtų mums padėti sudaryti tokį sąrašą. Mes esame pasiryžę sutelkti tai dėmesį. Jeigu tikrai yra pavojus vaistų dėl, koky, dėl, dėl kiekybinių dalykų, tai yra kiek tų nanodalyčių yra e, vaistuose. O kalbant apie vakcinaciją, Pavyzdžiui, tik tai 20 vakcinų per visą gyvenimą, tarkim, žmogus gauna ir tokiu atveju kiekybė nanodalelyčių yra kur kas mažesnė ir mažiau pavojinga nei kitose produktuose, kurie gaminami kitose sektoriuose, pavyzdžiui, kosmetikos. Žinoma, aš negaliu neikti to neigiamo potencialo, nes nanodalelytės vis daugiau bus naudojamos ateityje vaistų gamyboje. Ir žinoma, mums reikėtų kuo greičiau žinoti visą informaciją, kad galėtumėm ateityje tas žinias panaudoti, kurdami naujus vaistus. Ačiū. Thank you very much. 30 sekundžių dar turiu. Jūs esate tas mūsų tarpininkas, pašnekovas, jūs turite įgaliojimus, ar, mes, ar galite užtikrinti skaidrumą dėl kiekvieno vaisto, kuriuose yra nanodalelyčių? Ir po to būtų galima atlikti konkretų vertinimą, įvertina tiek fizinės, tiek cheminės savybės vaistų, kuriame yra nanodalelyčių. Correct. Taip, jūs teisi, savybės nėra tokios pačios nano dalelyčių ir kitų dalelyčių, bet mes neturime teisinio pagrindo primesti tokio pobūdžio informacijos skleidimą. Tačiau aš manau, jog labai svarbu pradėti apie tai mąstyti ir pradėti aiškintis tuos atvejus, kad dalelytės yra viename ar kitame vaistinėme produkte. Taip, tai, yra, tai gali tapti visuomenės sveikatos problema, bet taip pat tai gali iškelti problemų naujų vaistų kūrimo ateityje. Aš sutinku su jumis, kuo anksčiau mes galėsime iškelti ir spręsti šią problemą, tuo tinkamiau mes įgyvendinsime savo įsipareigojimus. Toliau FDD ponas Peričinė. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę profesorė Urazi. Nesenų mokslinių tyrimų pagrindų dėl gerenių vaistų ir kitų vaistų buvo išsiaiškinta, kad per dešimties metų laikotarpį mes galėsime sutaupyti apie nuo 12 iki 23 milijardų eurų. Ką Europos vaistų agentūra daro, stengdamasi skatinti generinių vaistų naudojimą, pakaitinių vaistų ir pakaitinių vaistų naudojimą? Labai daug vaistų yra importuojamų, tarkim, iš Kinijos labai daug importuojama. Mes matome, kad yra užteršiama, užteršiama žemė ir oras. ir vaistų gamybos įmonės neprivalo pasiaiškinti, iš kur jos importuoja aktyvesias medžiagas vaistų gamybai ką būtų galima padaryti šioje srityje, e, užkertant e, žalingą poveikį aplinkai. Ačiū. Aš manau, kad jūsų klausimas yra nukreiptas į ateitį vieną iš darbų sritį, kurioje dirba Europos vaistų agentūra, tai yra aplinkosauginės sritis. Šiandien mes dar negalime išspręsti šios problemos, mes neturime teisinio pagrindo, įgaliojimų ar ekspertinių žinių. Neturime ne, net ir tam tikros darbo tradicijos dirbti šioje srityje, bet suprantame, kad reikia judėti šią kryptimį. Ir tą mums reikia aiškaus įgaliojimo iš Europos parlamento ir Europos komisijos. Kaip mes turėtume spręsti aplinkosauginius aspektus susijusius su vaistų e, vartojimu, gamyba ir vaistų atliekomis. Tai yra visiškai naujas rytis mums. Ir čia mes turime dirbti bendradarbiaudami su kitomis Europos agentūromis kurios jau turi žinių šioje srityje. Ir tos agentūros turėtų padėti apmokyti ir paruošti žmonės, kad jie suprastų šios aspektus. Aš tikrai mielai pradėsiu šias diskusijas instituciniu lygiu, siekiant išsiaiškinti, kaip mes galėtume įtraukti tą informaciją dabartinę dosmę, kaip viena ar kita įmonė turėtų pristatyti kitokį duomenų rinkinį, kuriuos, kurį mes galėtume analizuoti. Ir kai mes tai darysim, visada aš jūsų prašau atkreipkite dėmesį į išteklius. E, geri norai yra gera, gera pradžia, jūs galite pasikliauti mūsų gerą valią, bet reikia tam užtikrinti ir e, adekvačius išteklius. What o dėl generinių ir biologiškai panašių produktų. Šis klausimas mums šiek tiek lengvesnis. Taip, aš sutinku, kad genetiniai ir biologiškai panašus produktai galėtų būti vienas iš tvarumo ramščių. Aš apie tai kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Čia yra visiškai atskiras pasaulis. Vienas dalykas yra leidimų išdavimo sritis ir manau, kad EMA ir Europa yra labai geroje padėtyje. Mes e, pirmaujame siekdami patvirtinti biologiškai panašius vaistus, o kitos e, šalis tik tai vejasi mums. Bet, žinoma, reikalavimai yra labai griežti. Mes neturime jokių galiojimų dėl vartojimo ir uh, ir skirimo tokių vaistų. Čia jau valstybių narių kompetencijos rytis. Bet mes turime parengti gairias ir mes sustiprinsime veiksmus, nes tai, ką mes patvirtinsime ir reikš, kad būtent tie vaistai atsidurs rinkoje. Ačiū, dabar galime jau baigti pirmąjį raundą klausimų. Pone Dornano, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju profesoriui Razi. Norėčiau Jums užduoti keletą klausimų. Vienas tai yra milžiniška grėsmė kylanti visuomenės sveikatai, tai yra vaistų padirbinėjimas. Čia mes galėtumėm baimintis dėl to, kad labai daugėja padirbtų vaistų e, cirkuliavimas, apyvarta Europos Sąjungoje. Mano klausimas, ar jūs turite pasiūlymų bendradarbiauti su e, nacionalinėmis institucijomis kovojant su padirbtais vaistais ir kuo jūs remsitės, kokiu teisiniu pagrindu. Kitas klausimas yra dėl gerinėlių vaistų, bet jūs jau atsakėte į tą klausimą. Ir trečias klausimas, jis susijęs su agentūros skaidrumu. Ar galėtumėt pateikti savo požiūrį į agentūros darbuotojų išteklius, finansinius išteklius ir kaip jūs tikitės dirbti ir spręsti problemas ateinančiais mėnesiais ir metais. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju, du svarbus klausimai. Padirti klaus, vaistai. Mes turime atitinkamą direktyvą dėl palsifikuotų medikamentų ir ji padeda mums žymiai geriau spręsti šią problemą. Tačiau didžiausia susirūpinimo man kelia pasaulinių lygių sprendimas šios problemos. Kiek įmanoma tai išspręsti pasaulinių lygių. Tikiuosi, kad bus primtas e, pasaulinio lygių požiūris, bus sudaryta koalicija reglamentavimo institucijų. Mes gauname paramą iš komisijos, Europos komisijos. Ir mes nagrinėjame tas problemas tose šalise, kur, su, kur, su kuriomis susijusi ta problema labiausiai, tai yra Kinija ir Indija. Taip pat mes suprantame, kad pasaulinis pajėgumų didinimas yra būtinas dalykas, mes čia labai atsiliekame. Mums reikia pažangos ir TTIP galėtų būti vienas iš žingsnių, kai galėtumėm sukurti savitarpio pasitikėjimą ir kai kelios institucijos galėtų apimti žymiai daugiau sričių. Kaip jau užsakiau, pasaulinis pajėgumų didinimas yra būtinas dalykas, svarbiausias dalykas, kovojant su padirbtais vaistais. Skaidrumas. Jau ilgai mes matėme ir stebėjome agentūros žmogiškų išteklių didėjimą, vis daugiau turime darbuotojų EMOje, bet dabar susitarėme, kaip ir vis Europos, su tam tikrais sunkumais ir apribojimais. Mes neturime pakankamai išteklių, kad galėtumėm e, klinikinių tyrimų reglamentą e, apimti ir farmakologinio budrumo direktyvą įgyvendinti. Bet mums reikia išspręsti darbuotojų skaičiaus problemą emoje, nes mums tikrai trūksta žmogiškų išteklių. Dėkoju už atsakymą. Aš irgi norėčiau, kaip ir jūs, kad mes su komisijos pagalba galėtume veiksmingai kovoti su vaistų padirbinėjimu. Ačiū. Uh, yes, we are, we are having and we are... Taip. Mes dirbame šiuo klausimu ir ypač pastarąjį mėnesį buvome daug kartų susitikę ir manau, kad mums pavyko nemažai pasiekti. Aš matau, kad kai kurie reguliuotojai dabar visai kitaip žiūri į šias problemas ir tikiuosi, kad mūsų bendras požiūris, bendras darbas netrukus atneš rezultatų. Taip, tai dabar galime pradėti antrąjį mūsų diskusijų raundą. Kristian Buzoj pirmasis kalbės, prašau. Dėkoju. Pone Ratsi. EMA yra tikrai sėkminga agentūra. Aš buvau vienas iš oficialios delegacijos narių kai mes pavasarį lankėmės EMOje kartu su ENVI komitetu. Ir aš tikrai žinau, kad personalo jums trūksta, nors jūs surinkate daug lėšų iš savo veiklos. Vis dėlto tikiuosi, kad jums toliau pavyks sėkmingai dirbti. Du trumpi klausimai. Klinikiniai tyrimai su vaikais, kurie vykdomi trečiose šalise ar ekonominės erdvės šalise. Toks skaičius Mm, yra problema, ar jūs norite fiksuoti šitos atvejus ir ar norite išplėsti šį e, registravimo, šią registravimo sistemą ir iki suaugusių žmonių. Kitas dalykas, ar turite priemonių įtraukti daugiau ekspertų iš rytų Europos naujų valstybių narių į savo veiklą, į savo darbus iš mūsų naujų narių ir naujų narių agentūrų. Ačiū Jums už tokius konkrečius klausimus. Džiau... Gaila, kad nėra labai daug laiko atsakyti į juos. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Vertinimas e, turi įtraukti, žinoma, visų valstybių narių atstovus ir aš manau, kad mes tikrai stengiamės tą daryti ir mums neblogai sekasi keičiasi. Mes dabar esame subūrę kelias daugia nacionalinės grupės ir stengiamės, kad būtent tos šalies, kuri teikia prašymą atstovai dalyvauti toje grupėje. Ir aš manau, kad mes tęsime savo tokias iniciatyvas, nes tos darbo grupės rodo, jų darbo praktika rodo, kad jos dirba sėkmingai. Kitas klausimas buvo, atsiprašau. Taigi dėl vaikų ir suaugusiųjų klinikinių bandymų bei registracijos sistemos išplėtimo. Taip, mes norime išplėsti šią sistemą už ES ribų, dabar kalbomės su FDA, kaip galima būtų pasinaudoti duomenimis dėl klinikinių bandymų, kurie atliekami ne Europos, Sąjunga, ne Europos Sąjungoje. Mes turime tiesiog e, pasižiūrėti, kaip mums pasiremti tais duomenėmis. Reikia pasidomėti, ar jie yra pakankamai patikimi, kaip mes galėtume E, pasinaudoti kitais kitose šalise vykdomais tyrimais. Jeigu atliekami kažkokie tyrimai ne ES, tačiau vaistas arba visa ta procedūra yra centralizuota, tai mes turėtume žinoti apie tai. Šitas klausimas labai techniškas. Jeigu jūs ne, dar nepaten, jeigu nepakankamai atsakiau, tai galėčiau pateikti daugiau informacijos. Ačiū. Aš, padaviau, aš užpateikiau šį klausimą dėl to, kad dauguma vals, e, įmonių atlieka savo klinikinius tyrimus trečiosiose šalise, nes tai daug pigiau kainuoja, ten daug lengviau rasti savanorių ir panašiai. Ir labai svarbu užtikrinti, kad rezultatai, kurie pasiekiami ten, būtų registruojami ir pas mus, kad mes gautume saugius vaistus. Taip, ačiū Jums. GSP inspekcijos yra vienas iš tų instrumentų, kuriais mes naudojamės ir mūsų darbo grupė, bendradarbiauti su GCP, tai yra vienas tikrai iš mūsų svarbiausių darbų. Mes tengiamės, kad GCP inspekcijos ar autorizavimo procedūros būtų mums patrauklesnės. Ačiū. Kadenbach, ačiū, kad atvykote ir jau kolegerys uždavė jums klausimų dėl tam tikrų aspektų, kurie neįra įtraukti į tie tip dėrybas. Jūs, kaip oficialus asmuo ir kaip asmuo, kuris turi labai daug patirties šioje srityje, turėtumėte įsivaizduoti, kokios bus pasiekmės, tarp, jeigu e, mes pasirašysime šį susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kokios pasiekmės bus vaistų sertifikavimo sistemai ir suvokėte, kad pacientai nėra visiškai ramus dėl to, jie turi tam tikrų mm, abejonių, lygiai taip pat ir farmacijos pramonės atstovai yra sunerime. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote, kokios naudos tai turėtų turėti mums ir kur, kokie yra pavojai tose dėrybose dėl TTIP susitarimo su Junktinėms Amerikos valstybėmis. Well, I, I'm not so much uh, expert of the. Na, nesu didelis e, šio susitarimo komercinių privalumų ekspertas. Mes, žinoma, bendradarbiausime su komisija, jeigu ji klaus mūsų ko nors šiuo atžvilgiu. Žinoma, konsultuosime tuos, kurie tose dėrybose dalyvauja, jeigu jiems tai rūpės. Na, nežinau, kokios galėtų būti pasiekmes, bet mums būtų svarbu, kad nereikėtų keisti skaidrumo principo. Ir mes remtumėme tokį susitarimą ir norėtume įtikinti pramonę, kad jai tas susitarimas bus naudingas ir skaidrumas, kuris bus, bus pasiektas, jeigu skelbsime visus duomenys, bus naudingas taip pat ir įmonėms. Mes manome, kad mokslo progresas tada bus spartesnis. Tai, kas yra komercinė paslaptis Europoje, paprastai yra komercinė paslaptis ir visur kitur. Ir mes dabar jau žinome šios, šios ryties pagrindinės problemas ir dabar tik tai reikia užtikrinti, kad nepasikeistų mūsų principai, kad nebūtų jie kaip nors pažeidžiami ir jeigu tai bus užtikrinta, tai problemų ir nebus. Taigi mano pagrindinė problema yra, kad mes nepakeistume to, ką turime, uh, O ne, apie komercinius dalykus tikrai nieko negaliu pasakyti, nes nesu kompetentingas. Aš tikrai prisipažįstu, kad aš paskutinės susitarimo versijos ir neskaičiau. Taigi galėčiau nebent pa, papildyti savo atsakymą vėliau pasigilinęs į tai. Okay. Eh, Madame Grostete. Pone Grostet. Please. Merci beaucoup. Ačiū gerbiamas profesoriau Gydo Razė, man labai malonu, kad mes galime ir toliau dirbti su jumis Europos vaisto agentūrai. Aš norėčiau pateikti klausimą, kuris iki šiol dar nebuvo pateiktas. Kalba eina apie vaistų naud... vartojimą dėl įvairių priežasčių, dėl tų padirbtų vaistų naudojimą, paprastai dėl ekonominių priežasčių. Prancūzijoje buvo duotas leidimas vaistui, kuris skirtas, vai, skirtas vėžių gydyti, bet jis buvo paskirtas kitai sveikatos problemai gydyti. Galbūt reikėtų e, su, sureguliuoti reglamentavimą vaistų, kad tai nekeltų pavojaus ligonių sveikatai. Dėl to mano minėto vaisto e, naudojimo kitam atveju, nei jis yra sukurtas, aš norėčiau žinoti, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu. Ačiū už klausimą dėl medicinos produktų naudojimo. Taip tai amžina problema. Nėra tokio vaisto, kuris nebūtų naudojamas kokiu nors kitu tikslu, negu kad yra numatyta pagal jo aprašymą dėl vienos ar kitos priežasties. Taigi, aš Tikiuosi, kad ateityje mes galėsime atlikti atitinkamus tyrimus, kiek tokie ne pagal paskirtį vartojami vaistai gali būti kenksmingi ar naudingi ir kiek galima šią problemą spręsti. Žiūrint iš reglamentavimo požiūrio taško, medicinos produktas turi būti naudojamas tam, kam jis yra skirtas. Ir yra pavojinga naudoti jį kitaip. Tai gali kitoks vartojimas, vartojimas ne pagal paskirtį gali pažeisti visą reglamentavimo sistemą, išvesti ją iš pusiausvyros. Taigi, kita vertus suprantam, kad realybė yra tokia, kokia yra. Kartais moksliniai tyrimai netgi rodo, įrodo, kad ne pagal paskirtį naudojamas vaistas gali turėti tam tikrą teigiamą poveikį. Uh, Taigi dabar mums reikia stengti sukaupti daugiau žinojimo apie tai, kas ir kokiu būdu, kokiose situacijose gali būti vartojama kitaip nei numatyta. Bet agentūrai nėra lengva surinkti tokią informaciją. Nes tai yra nacionalinės, nacionalinių valstybių, nacionalinių agentūrų kompetencijos. Jeigu mes kišamės į tai, tai mes kišamės į nacionalinės valstybės suverenumo klausimus ir nemanau, kad valstybės tikrai labai norėtų tokio dalyko mūsų klausinėjimo ir mūsų tyrimų. Taigi jūs tikriausiai nusivilsite, kad mes nieko negalim padaryti arba bent jau negalime pateikti visiškai objektyvaus šios problemos vaizdo. Galbūt jums bus kilus, kilę kokiu nors minčių, kaip mes galėtume geriau kovoti su šia problema. Tokiu atveju, ar jūs esate pasiruošęs tam tikrą poziciją nustatyti, kurios reikėtų laikyti? Dar vienas klausimas. Kalbėjote apie skaidrumą dėl klinikinių tyrimų. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate, kaip galima užtikrinti anonimiškumą duomenų, kad pacientai, kurių yra nedaug, nes kalbam apie retas lygas, kad nebūtų galima identifikuoti tų, tų pacientų, kai bus naujas reikalavimas mm, viešai skelti klinikinių tyrimų duomenis. Ačiū. Thank you. Uh, this is another important aspect we are struggling with, uh, the transparency uh, of the data and the data protection, the personal data protection. And this is one of the cause why uh, uh the technical uh, problem we are facing because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 Thank you very much. Now, Miss Cabezón Ruiz. Gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Jums už labai įdomų susitikimą, už šią turiningą diskusiją. Aš pritarsiu savo frakcijos atstovui ir norėčiau paklausti apie inovacijas ir apie naujus vaistus bei prieigą prie jų. Akivaizdu, kad jūsų institucija čia vaidina esminį vaidmenį. Jūs autorizuojate naujus vaistus. Nauji vaistai turi būti aukštos kokybės ir jiems turi būti greitai suteikta autorizacija. kad jie kuo greičiau patektų į rinką. Taigi, klausimas yra toks, kiek iš tikrųjų kainuoja naujo vaisto tyrimas ir kaip yra su tais duomenimis. Mes norime, kad klinikiniai tyrimai būtų labai skaidrus, bet kokia yra naujų tyrimų pridėtinė vertė ir kaip galima pateikti vaistus tokią kainą, kad jie būtų įperkami. Kitas dalykas, jūs sakėte, kad bus pakeitimų inovacijų aprobacijos sistemoje ir patentų sistemoje. Uh, Taigi aš noriu paklausti, kaip galima užtikrinti, kad vaistai būtų prieinami. Retos lygos man irgi labai svarbus klausimas. Reti vaistai nėra svarbiausi pačiai farmakologijos pramoniai. Taigi čia reikia sukurti kitų paskatų. Yra čia ir socialinių aspektų, kaip galima būtų paremti įmonės ar suteikti joms akstiną ar paskatas atlikti tyrimus šioje srityje. Ačiū Jums už konkrečius klausimus. Kiek kainuoja tyrimai? Tai yra iš esmės klinikinių bandymų kaina. Tai, nes klinikiniai bandymai sudaro pagrindinę e, vaisto kainos dalį. Tyrimo kaina yra mūsų kompetencijoje dalis. Mes galime pritaikyti tam tikras priemonės, galime iš dalies legalizuoti vaistą ir kažkaip tai reguliuoti tyrimo išlaidas, bet nesumažinti naud, rizikos, nesumažinti arba pagerinti tokiu būdu išlaidų ir naudos santykį. Gamintojams, žinoma, svarbiausia, kad mes sumažintume išlaidas ir kad jie galėtų gauti iš to pelno. Tai žinoma, tai yra, tokiu būdu yra, aišku, šiek tiek prasming, prasminga mažinti tą tyrimų kainą jiems, bet nauda turėtų būti pasiimama ne vien tik tai tų įmonių. Dabar apie papildomas integracijas. Ir aš e, manau, kad nauji vaistai, žinoma, turi būti ne, ne, ne tik tai brangus, jie turi turėti ir papildomos naudos. Mes turime tiesiog iškelti naują vaisto papildomą naudą, kažkaip ją specialiai pabrėžti. Uh, ir tada ta kaina nebus tokia baisi. Aš galiu pasakyti, kad dabar tyrimai retų vaistų srityje yra pakankamai patrauklis sritis, čia vyksta daug tyrimų. Thank you. I don't know if uh, Madame Cabezon. Ačiū. Ar ponia Kabezon norėtų užduoti papildomą klausimą trumpai? Creo que me he consumido el tiempo. Okay. Na, aš jau išnaudojau savo laiką. Gerai. Pone Gardinė. Pone Gardinė. Yes. You change the... Oh. <laughs> okay. Pakeitėt klausėjų tvarką. Atsiprašau, sako ponia Gardinė. Taigi, mano klausimas bus trumpas, nes daug kas jau buvo aptarta iki šiol. Pakalbėkime apie padirbtus vaistus. Emos centrai, nacionaliniai centrai, ar jie pakankamai turi resursų, kad patikrintų medikamentų esančių rinkoje kokybę. Yra ir privačių kontrolės centrų, universitetinių kontrolės centrų, galbūt jie galėtų prisidėti gerinant kontrolę. Taip pat kalbėjom ir apie pažangiasias terapijas, Ir EMA taip pat turi įsteigusi tokį pažangios terapijos, pažangių terapijų komitetą. Kiek produktų sertif tas komitetas sertifikuoja kasmet? Man atrodo, kad nelabai daug. Todėl noriu paklausti, juk e, EMAI tas komitetas, jo egzistavimas kainuoja labai brang, brangiai, reikia pasikviesti ekspertų iš įvairių šalių ir taip toliau. Galbūt čia galima būtų kažkaip protingiau elgtis, kažkaip tai suderinti mokslinio komiteto ir šio komiteto darbą ir kat komitetą įtraukti arba juos abu sujungti, kad jie sertifikuotų tos vaistus, taip galėtume sutaupyti. Ačiū. Padirbti medicininiai produktai ir vaistai šita problema susijusi su dviem lygiais. Vienas iš jų yra mūsų kompetencijoje, tai yra kontrolės mechanizmas, e, geros klinikinės praktikos lygių mes galime kažką padaryti. Mes Europoje, kita vertus, turime sukurti tai, kažkokią instituciją, kuri atliktų tas kontrolės. Mes e, jau esame įsteigę mokymų centrą inspektoriams ir tai galėtų padidinti pajėgumą ir tai pagerintų pajėgumus kiekvienos atskirai valstybės narės, kuri galėtų tokiu būdu gauti naujų paruoštų inspektorių tikrintojų. Kitas lygmuo yra vietos policijos lygmuo ar vietos vyriausybės lygmuo, kai kuriuose valstybėse, kiek man yra žinoma, šita sistema, vietos kontrolės sistema, teritorinės kontrolės sistema yra taikoma labai efektyviai. Kai kuriais atvejais tikrinami didmeniniai prekybininkai, kitais atvejais tikrinamos vaistinės, vaistai tikrinami parduodant ir ligoninės ir panašiai. Bet tai yra daugiau e, policijos veiksmai, kurių nepakanka bendrai įmant. Yra valstybių, kurios labai gerai kontroliuoja savo teritoriją, kitose ta, teritori ta kontrolė apskritai nevyksta. Dabar pakalbėsiu apie pažangiasias terapijas. Per dešimt metų ji, tas komitetas patvirtino penkias substancijas. Tai galima pasakyti, kad labai mažai, taip, bet jų reikšmė auga. Ir kalbant apie efektyvumą, ne tiek kyla klausimas dėl komiteto išlaidų, kiek dėl to, kokią naudą jisai atneša. Pirmą kartą mes padvigubiname rekomendacijų kiekį pažangiųjų terapijų srityje pernai, todėl tai yra ženklas, kad šitas komitetas ateityje galbūt turės net labai intensyviai dirbti. Ir baigdamas dar noriu pasakyti, kad mums tikriausiai reik dėl to dviejų komitetų integravimo galbūt juos kartais būtų galima integruoti jų veiklą, bet nereikėtų nei vieno iš jų naikinti. Ačiū. Ar ponia Gardinė nori papildomai kažko paklausti? Ne. Ačiū. Toliau ponia Childers. Labas rytas, ponia Rasti. Aš noriu paklausti apie klinikinius tyrimus, amžių ir lytį. geriatrinės medicinos strategijos 2011 e, metais projekto esmė buvo tokia, kad seni žmonės naudotų vaistus, aukštos kokybės vaistus, kurie būtų išbandyti su pagyvenusiais žmonėmis prieš tai. Aš norėčiau paklausti, ar pagyvenusių žmonių dalis klinikiniuose tyrimuose padidėjo ir ar tai padėjo geriau vertinant vaistus, ar keičiant vaist, ar gerinant vaistų kokybę ir kaip ta strategija gali būti toliau efektyviai taikoma. Taip pat ir lyčių balansas yra labai svarbi problema klinikiniuose tyrimuose. Čia tis, tai pasakytina tiek apie žmonių, tiek apie gyvūnų vaisto autorizavimą, nes dažniausiai remiamasi tik tai vyriškos lyties individais. Taigi noriu pasak, paklausti, ar jūs ketinate ir tol, kaip jūs ketinate tobulinti šią sistemą, kad vaistai nebūtų mėginami tik tai ant dalies visos visuomenės. To... Na, manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kai mes analizuojame duomenis. Geriatrijos srityje dar reikia labai daug nuveikti. pagyvenusių žmonių įtraukimas į procesus yra didesnis, nes e, komitetas to reikalauja ir nuolat apie tai kalba. Taigi šioje srityje jau yra pasiekta šiokios tokios pažangos, bet trūksta ir tai man rūpi dar labiau atitinkamo mokslinio modelio, kuris būtų nukreiptas į specifinių amžiaus problemų sprendimą. Metabolizmas, sakykime, tai yra tikrai problema, su kuria susiduria pagyvenę žmonės, nes ne visi vaistai veikia vienodai. Mes turime suprasti, kaip vaistas veiks vienoje ar kitoje aplinkoje, vienoje ar kitoje amžiaus grupėje. Apie tai labai daug diskutuojama. Yra daug visokių iniciatyvų, bet aiškaus galutinio sprendimo dar nėra. Na, o dabar dėl lyčių galiu pasakyti tik tai lygiai tą patį, ką pasakiau apie pagyvenusius žmonės. nes tik čia dar yra papildomų implikacijų. Žinom, kad lytis į tą patį vaistą gali reaguoti visiškai skirtingai dėl hormoninių dalykų, dėl metabolizmo skirtingo ir dar be to prisideda skirtingi gyvenimo tarpsniai. Na, galbūt sprendimas, arba bent jau jo dalis, galėtų būti ta personalizuota, suasmeninta medicina galbūt tam tikri produktai ar jų surogatai galbūt galėtų iš dalies tenkinti tam tikros amžiaus ar tam tikros lyties poreikius geriau. Ačiū. Tikiuosi, kad per artimiausius penkis metus mums pavyks pasakyti, jums pavyks pasakyti daugiau negu kad tik tai yra vilčių, kad kažkas keisis nes tai susiję su gyvenimo kokybė, ypač vyresnių žmonių gyvenimo kokybė ir jie yra tiesiog pagyvenę žmonės priklausomi nuo tokio pobūdžio tyrimų. Mes gyvename vis ilgiau ir tikrai reikia sukurti specialius medicininius produktus lygoms, su kuriomis susiduria pagyvenę žmonės gydyti. Manau, kad niekas čia ne, mes turime imtis veiksmų, nes lygiai taip pat ir lyčių srityje moteris miršta dėl tam tikrų lygų dažniau, dėl to, kad vaistai yra netinkami. Ačiū. I, quite... Dėkuoju, aš optimistiškai žvelgiu į ateitį, tikrai po penkerių metų situacija bus geresnė, esu įsitikinęs. Iš tikrųjų, mes kreipiame vis daugiau dėmesio į tai, kad būtų labai apdairi mm, vartojami vaistai neštumo metu ir žinoma reikia apdairiai mm, skirti vaistus visose situacijose. Viskas priklauso nuo to tarpusavio ryšio tarp gydytojo, paciento ir mokslininkų. Aš tikiuosi, kad per ateinančius penkerius metus, o gal netgi anksčiau situacija pagerės. Dėkoju kas nori klausti, Pilar Ajūzo. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Rasi, sveikinu atvykus į mūsų posėdį. Man labai rūpi farmakologinis budrumas, kadangi aš buvau šešėlinė pranešėja ir pateikiau du pakeitimus pranešimui. Jūs suprantate, kad EMA turi paspartinti tam tikrų vaistų įregistravimo procedūras. Iš to, ką jūs sakėte, vis dėlto išliko tam tikrų abejonių dėl tam tikrų vaistų saugumo, jeigu bus pagreidintas jų aprobavimo procesas, kadangi valstybėse narėse yra tam tikri mm, procesai, kurių apeiti negalima, tačiau vis dėlto kaip būtų galima paspartinti farmakologinio budrumo veiklą valstybėse narėse. Tai yra ko gero svarbiausias klausimas, kurio aš sulaukiau. Prisitaikomasis tas požiūris taikomas vis labiau. Žinoma, reikia trumpinti e, inovatyvių vaistų įregistravimo, leidimų uždavimo procedūras. Tačiau spartintami procedų, procesus mes galime susidurti su didesnė rizika ir netikrumu. Tačiau tos abejonės nepasiteisina, kadangi tam tikrais atvejais spartinant procedūras. E, Sulaukime daugiau sėkmės negu laikydamėsi tos, to tradicinės įregistravimo procedūrų. Taigi mes galime susiaurinti savo tikrinimus, tačiau jie galėtų būti daug tikslesni, konkretesni farmalo, farmakologinis budrumas, žinoma, turi būti gerinamas visose valstybėse narėse, tačiau vis dėlto šito, pro, šitų procedūrų e, po šitų procedūrų dar yra galimybė atlikti ir papildymus e, tyrimus jau vaistą vartojant Iš ankstiniai klinikiniai tyrimai niekada neatsako į visus klausimus ir todėl mes, būdami ne visiškai tikri, įsitikinę dėl klinikinių tyrimų patikimumo, turime ir kitokių priemonių, pavyzdžiui, stebėsinos, farmakologinio budrumo įvairias stebėsinas po to, kai vaistai jau registruojami. Dėkuoju Jums už atsakymą. Iš tikrųjų, agentūra turi, žinoma, tik tai tiek lėšų, kiek turi, tačiau ar jai pakaks bendradarbiauti šioje srityje su valstybėmis narėmis, ar viso to pakaks? Iš tikrųjų, kol kas e, mūsų išteklių pakanka, tie gebėjimai nėra visiškai išnaudojami Tačiau jeigu mes išsemsime tą turimą potencialą, turėsime pakankamai galimybių ir svertų atlikti šį darbą. Žinoma, šiuo metu dar situacija nėra tokia, kokios mes tikimės, yra įvykdomas bandomasis projektas Mes manome, kad reikėtų suburti e, pacientus, gydytojus ir žinoma reguliavimo tarnybas. O tai yra ne, pakankamai nemažas iššūkis. Dėkojame už paskutinius atsakymus. Dabar jūs galite dar penkias minutės kreiptis į auditoriją Taigi baigiamasis žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkuoju parlamento nariams už labai konkrečius ir tikrai tokius mm, taiklius klausimus. Aš žinoma negalėjau juos atsakyti labai tiksliai ir išsamei. Žinoma, tikiuosi ateityje turėti progų tiksliau, išsameu atsakyti jūsų klausimus ir tikiuosi, kad per ateinančius penkerius metus pateiksiu atsakymus jų klausimus, bet ir tiesiog išspręsti kai kurias problemas. Iššūkių tikrai labai daug. Tačiau praėjus ketveriems metams pirmą kartą jaučiu kad visos e, institucijos, interesuotos šalys veikia daug e, sutelkčiau ir komisija puikiai supranta, e, kokie yra tikslai ir žinoma, aš tikiuosi ir viliuosi, kad ir toliau konstruktyviai o ne provokatyviai bendradarbiausime ateityje. Dėkuoju Jums už dėmesį. Your... Dėkuoju, kad atvykote į susitikimą su mumis, dėkuoju už labai išsamius atsakymus į klausimus, kuriuos pateikė mūsų kolegos. Dėkuoju, kad atvykote, kaip aš minėjau. Šiandien po pietų, šiandien ryte šioje posėdžio dalyje mes turėtume apsispręsti dėl jūsų kandidatūros koordinatorių posėdėje ir savo nuomonę mes pateiksime parlamento pirmininkui, taip kaip reikalauja mūsų darbo taisyklės. prieš pradėdami aptarti kitą darbo atvarkės klausimą. Norėčiau pasakyti, kad turėtume palūkėti kontaktinio asmens, jis pažadėjo atvykti po 20 minučių, o dabar siūlau išgerti kavos. Skelbiu trumpą posėdžio pertrauką, pratesime darbą pusę dvylikos.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

valstybė. O, Jó zsinat van,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

buvo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

Dear colleagues, now with Julie we can start. <laughs> Mes e, e, kalbėsime su Danset, e, su ECO vykdomuoju direktoriumi, tai yra cheminių medžiagų agentūros direktorius ir jisai pristatys šios agentūros veiklą, o po to mes diskutuosime taip pat su ponė Gelink, kuri yra kontaktinis asmo bendradarbiaujant su agentūromis. Suteikėme žodį jums įžanginiam žodžiui, o po to pradėsime diskusijas. Dėkuoju. Pirmininkė, vicepirmininkai, komiteto nariai. Man labai malonu kartą per metus susitikti su jumis ir pasikeisti nuomonėmis per dešimtį minučių. Aš pirmiausia pateiksiu, pristatysiu jums bendrąjį e, vaizdą, situaciją ir aš pakalbėsiu, kaip mes vykdome įsipareigojimą kurti toksiškai nepri, neutralią aplinką ir taip pat pakalbėsiu apie ryč taisyklės, o po to pasakysiu, kaip mes įgyvenime tą labai svarbų teisės aktą. 2002 metais Johannesburgė jungtinių tautų šalys susitarė dėl tvaraus vystimosi. Vienas iš įpareigojimų buvo iki 20 metų naudoti cheminės medžiagas taip, kad nebūtų daroma žala gyventojams ir aplinkai. Šiuo metu mes e, artinomės prie šių tikslų įgyvendinimo ir, žinoma, pagrindinis teisės aktas siekiančio tikslo yra REACH reglamentas. Žinoma, e, ryč įgyveninimas yra valstybių narių atsakomybė, o mes įgyvenant tą teisės aktą mes turime vaidinti savo vaidmenį ir įmonės, pristatydamos cheminės medžiagas, turi pateikti vertinimą apie tai, kaip cheminės medžiagos veikia žmonės ir aplinką ir po to jau galima pasirinkti patiems, o mes kartu su komisija žiūrime, ar nekyla pavojaus gyventojams ir aplinkai. Norėčiau pasakyti, papasakoti, kokios pažangos mes e, pasiekėme įgyveninsą teisės aktą. Iš yra 163 medžiagos šioje, e, šiame sąraše, kai kurios medžiagos turi pereiti tam tikrą autorizacijos procesą, dešimt iš jų yra autorizuojamos komisijos. Šitas leidimas suteikia bendrovėms galimybę e, pasirenkti rinkos ir pardavimo grandiniai ir ta iš ankstinė autorizacija arba leidimas yra e, savaime suprantamas dalykas, tačiau vis dėlto 50 procentų šiame sąraše esančių medžiagų nėra iš anksto e, autorizuojamos. Be to, kai kurie gamybos procesai yra neleidžiami, jeigu nėra pateiktas įvertinimas. O tai yra labai gerai vartotojams. Pirmiausia, chromotrioksidas yra viena iš medžiagų, kuriai yra taikomas šitas e, patikros procesas. Labai svarbu, kad medžiagos nekeltų pavojaus vartotojams. And that's why the increased protection of workers is a key requirement of the labai svarbu, kad būtų laikomasi to autorizacijos proceso reikalavimų ir e, pateikiant prašymus arba paraiškas mes visada nurodome, kad reikia laikytis mūsų nusitų reikalavimų. Ryč reglamentas reglamentuoja daugumą cheminių medžiagų ir mes taip padedame pasiekti tą globalų tikslą, kuriant netoksišką aplinką. Šitos cheminės medžiagos yra labai svarbus aspektas dirbant globaliu mastu, o ryč yra vienas iš labai svarbių instrumentų. Tačiau dar mes nepabaigėme šito darbo, kadangi yra galimybė nedalyvauti šioje sistemoje, o tai reiškia, kad procesai nebus tokie spartus, bet mes turime galvoti, kaip įgyvendinsime savo įsipareigojimų iki 20 metų. Artimiausių metų su komisija mes nustatysime tas rytis, kurioms cheminių medžiagų vartojimas gali turėti didelį poveikį mes e, atliksime 17 metais ryčių taikymo peržiūrą ir pasiūlymsime kai kuriuos patikslinimus. Šitos darbo grupės rezultatais pasidalinsiu ateityje ir su jumis. O dabar aš norėčiau dar kartą padėkoti e, už mums suteiktą paramą jūsų komitetui ir taip pat pasakyti, kad REACH yra mūsų bendrų pastangų rezultatas, rodantis, kad mes sugebame susivienyti, susitelkti ir dirbti mūsų sėkmės labui. Taigi komitetas, suinteresuotos šalys, atskiros bendrovės taip pat jau prisijungė prie ryč ir vykdo jos reikalavimus. Dabar labai svarbu uh, pasinaudoti tą ryčį naudą. O nauda ir pokyčiai yra didžiuliai cheminio mm, neutralumo vertinimas, cheminės rizikos vertinimas, taip pat e, tos prekybos, tiekimo grandinės patikra yra labai naudingi dalykai visai Europai. Šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į duomenis, kurie yra pateikiami internetu. Norėčiau pasakyti, kad tai yra tiesiog kaip e, kortelė, atvirutė. Tiesiog e, tos atvirutės yra išdalintos jums, jūs galite pasiimti. Ir tai yra tarsi priminimas apie tai, kokios cheminės medžiagos ir kaip gali būti naudojamos. 120 tūkstančių cheminių medžiagų šiuo metu yra pristatoma internetu ir jūs galite susipažinti su šiais duomenimis, kurie yra priskiriami kiekvienai cheminiai medžiagai, pasitarkime statistiniai duomenys, tai yra išsami, unikali duomenų bazė, kuri plečiasi, gerėja kiekvieną dieną kadangi bendrovės pateikė paraiškas dėl naujų medžiagų registravimo, patikslina duomenys, kurie yra labai svarbus akademinio pasaulio e, tyrėjams ir taip pat e, gyventojams, kurie nori žinoti, kokį poveikį daro cheminės medžiagos ir taip pat labai svarbu žinoti e, mokslinę informaciją apie jas. Mes manome, kad šit ta duomenų bazė turi labai didžiulį e, potencialą, o mes norime, kad šitas potencialas vis plėstusi. Šitie duomenys yra labai sudėtingi, jie yra pateikimi trim lygmenimis. Pirmasis lygmuo tai yra tokia informacinė kortelė ir būtent ta kortelė, ta atvirutė, kurią aš pasiūliau, nurodo tą svarbiausia informacija, kuri yra naudinga jums ir man, darbuotojams ir vartotojams. Antrasis informacinis lygmuo yra išsamesnis, o trečiasis lygmuo pasako viską apie cheminę medžiagą, kuri pateikia visą informaciją, kuri pateikta mūsų duomenų bazėje. Norint, kad šitie duomenys būtų labiau prieinami, mes turėjome, žinoma, rinkti duomenis laikydamiesi ryč, kadangi duomenis yra tikrai didelis turtas visai cheminiai pramoniai. Mes turime jais pasinaudoti labai apdairiai ir išsamei. Labai svarbu užtikrinti darbuotojų dirbančių su cheminėmis medžiagomis saugą, vartotojų saugą ir aplinkos saugą. Mes siekiame, kad šitie duomenys būtų naudojami ir bendrovėse, kad būtų laikomasi aplinkosauginių reikalavimų, kad didmenininkai, vartotojai žinotų, kurios medžiagos yra saugios ir tikslingai pasirinktų jas. Ir žinoma, kad būtų duotas tinkamas atsakymas rinkai, kuri siekia ekologinių um, medžiagų. Kai galvojame apie tolesnius teisės aktus, saugančius aplinką, mes galime remtis būtent šiais duomenimis. Pavyzdžiui, jeigu būtų keičiami teisės aktai susijęs su vandens kokybė, darbuotojų sauga, būtų galima kreiptis būtent į šitą duomenų banką, kuris yra sukurtas REACH reglamento įgyvendinimui. Ir tai padėtų e, pramonės įmonėms ir e, valstybės tarnyboms e, atdirbti, dirbti savo darbą. I've chosen four things to show you in my picture tas snapshot arba svarbiausia informacija yra pateikiama apie cheminės medžiagas, gali padėti mažoms įmonėms apsispręsti ir taip pat parodo, kokią įtaką tos medžiagos gali daryti gyvūnams ir aplinkai. Reikėtų turėti omenyje ir tikslus iki 20 metų, pagal kuriuos reikia vengti tų medžiagų, kurios gali iš esmės paveikti sveikatą ir aplinką. Todėl mes turime išsamei išnagrinėti šitas medžiagas ir laikydamėsi to paties bendradarbiavimo principo su valstybėmis narėmis, mes numatėme ir rizikos vertinimo priemonės. Industries has been a concern in the past. Šiuo metu kokybė gerėja ir todėl mūsų sprendimų priimų procesai taip pat yra geresni. Tačiau reikėtų nepamin, nepamiršti. Year, to, uh, yra dalykų, kurie kelia rūpešti ir mums, ir jums. Mes ir toliau nagrinėjame, kaip yra naudojamos medžiagos ir kaip yra kuriamos cheminės medžiagos panaudojant nanotehnologijas. Svarbiausia, kad būtų užtikrinamas kuo aukštesnio lygio saugumas, kad būtų pateikiama daugiau informacijos, kurios reikalaujama iš bendrovių. 5 procentai tos informacijos, kuri yra pateikiama, turėjo būti tikslinama mūsų raginimu arba e, siūlymu. Tačiau visą tai rodo, kad bendrovės dar nėra priverčiamos pateikti visą informaciją, ypač tai pasakytina apie nano medžiagų naudojimą. Kitas dalykas labai svarbu, kad ryčių apskritai užsimenama apie nanotehnologijų arba medžiagų naudojimą. Siekdami veiksmingai įgyvendinti ryč mes turime išvengti ir to teisinio netikrumo. Endokriniai disruptoriai. Tai yra kita problema, kurią išsprendus būtų galima cheminės medžiagas uh, E, naudoti tikslingai. Ir dar vienas dalykas - mažosios bendrovės. Pagal ryč, ryč yra labai sudėtingas teisės aktas, kurio turi laikytis ir mažos įmonės. 2018 metų reikalavimas nuo 2018 metų registruoti cheminės medžiagas e, iš esmės iškels papildomų uh, iššūkių ir mažoms įmonėms. Mes norėtume, kad būtų numatytos pažangios. E, Comes on our website. Of course, this is not what we kad būtų um, pasiūlytos uh, moderniausios technologijos uh, ir kad būtų užtikrinamos nuspėjamos uh, paslaugos ir kad mažos įmonės galėtų laikytis tų griežtų reikalavimų. 13 valstybių. We want to understand 13 valstybių bus vykdomi vizitai, patikrinimo vizitai, kurių metu susipažinsime, kokios pagalbos toms valstybių įmonėms reikia. Mes manome, kad ir toliau yra naudojami, vis labiau naudojami e, papildomi testavimo metodai. Ir mes imame žingsnių, kad galėtume uh, E, e, įtraukti alternatyvius tyrimo metodus į tų tyrimų procesų pačią pradžią. Ir taip pat kitais metais mes dėsime daugiau pastangų, skatindami bendrovės naudoti alternatyvius tyrimo metodus, taip pat naudojant ir kompiuterinę e, metodologiją kuri buvo parengta EBPO. Taip pat e, reik, svarbu, kad ir testai ne su gyvūnais būtų pripažinti nuo 2018 metų. Ir aš jau kalbėjau ir anksčiau apie biocidus. Praėjusiais metais buvo pasakyta, kad mes imsimės žingsnių, o dabar mes pasiekėme pažangos, kadangi 500 bendrovių, kurios gamina biocitus, yra įtrauktos į sąrašą, turi pateikti paraiškas, tokių paraiškų jau gavome pastaruoju metu 11. Dėkoju komitetui už paramą ir už tai, kad suvokėte, kokioje sudėtingoje situacijoje mes dirbame. 2016 metais mūsų tarnybos, mūsų personalas gaus daugiau paraiškų, kurias reikės e, įvertinti. Norėčiau padėkoti Jums už paramą siekiant gauti daugiau personalo, kad mes galėtume įvertinti visas paraiškas, kurias teikia e, įmonės ES autorizavimo sistema leis biocidus gaminančiams įmonėms ir toliau išrikti rinkoje. Dėkoju už galimybę susitikti su jumis, pasidalinti nuomonėmi, nuomonė, nuomonėmis. Aš tikiuosi, kad šitas susitikimas bus turiningas ir tikiuosi, kad mes artimiausių metų sutiksime dar ne kartą, jeigu jūs to pageidausite. Žinoma, aš visada pasiruošęs e, perskaityti jūsų elektroninės žinutės ir atsakyti jūsų skambučius. Uh... Dėkuoju. Kaip žinote, mes dirbome prie ECA e, darbuotojų plano ir taip pat paprašėme biudžeto komiteto suteikti paramą jūsų agentūrai, nes mes žinome e, jūsų poreikius, jums reikia papildomų darbuotojų, kad galėtumėte įvykdyti papildomas užduotis. O dabar galime pradėti diskusijas. Suteiksiu žodį mūsų kontaktiniam asmeniu, ponė Gerling. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė Dansat Mes daug informacijos išgirdome jūsų pranešime. Į daugelį mano klausimų jūs jau atsakėte, bet vis dėlto dar man liko keli klausimai. Pirmas. 2018 metų galutinis terminas numatytas, tai sena problema. Kai jūs kalbėjote apie tai praėjusiais metais ir mes tą problemą nagrinėjome, nagrinėjome, mes supratome, kad jūs puikiai žinote tos e, klausimus, ypač susijusius su mažom ir vidiniam įmonėm. Ir jūs suprantate, kokios prievolės, kokie įsipareigojimai jiems tenka laikantis 2016 metų galutinio termino. Bet kalbant apie mano rinkėjus, yra aišku, kad tas įsisamoninimas kažkaip pavėlavo, gana vėlai buvo įsisamoninta. Kokią žiną jūs ketinate pasiūsti mažoms įmonėms, kad būtent nuo tos datos, nuo 2016 metų, joms tenka prievolė e, vykdyti tas nuostatas? Nes mes nenorime bausti mažų ir vidutinio įmonių, bausti už tai, kad jos kažko nevykdo. Mes norime raginti, kad jos laikytųsi nuostatų. Antra, norėjau paminėti SH, SVHC ir teismo sprendimas. Kaip Jūs manote, kokį poveikį tai turės Jūsų darbo krūviui? Čia kalbama apie importą ir Jūs turėsite analizuoti dėl uh, sudėtinių dalių tame galutinėme produkte. Uh, Tai yra pakankamai rimtas pokytis jūsų darbe ir taip padėmis jūsų darbo krūvį, gal galėtumėte pakomentuoti. Čia kalbama apie medžiagas, kurios kelia didelį susirūpinimą. Dar vieną labiau bendro pobūdžio klausimą turiu susijusi su TTIP. Kaip žinote, mes parlamente, įvairiuose komitetuose nekartą pernai svarstėme šį klausimą ir viena iš problemų yra reglamentavimo suvienodinimas, suderinimas. Ir kai mes vykome į Vašingtoną, supratome, jog egzistuoja didžiuliai skirtumai. Europa ne visada yra šimtų procentų geresnė lyginant su JAV šioje srityje, bet noriu paklausti jūsų, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kokiu lygiu vyksta konsultavimasis. ES dėrybinė komanda kiek jinai konsultavosi su jumis, su jūsų agentūra, nes jūs esate būtent sergėtojas mūsų siekių e, e, cheminių medžiagų reglamentuose, tai yra ryč reglamente ir biocidų reglamente. Kiek konsultavosi jumis dėrybinė komanda vykusi į JAV, dėrybinė komanda dėl TTIP? Ačiū. Dėkuoju. Nežinau, ar komiteto nariai turėtų klausimų. Pone Grastet, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas vykdantysis direktoriau, už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Aš atidžiai klausiaus, klausiausi jūsų pranešimo. Tas darbas, kurį jūs vykdote, nors dar yra ir labai daug klausimų dėl nanodalelyčių, dėl endokrinės sistemą atvykdančių medžiagų, bet mes vertiname jūsų svarbų darbą. Turime e, terminą nustatytą iki 2018 metų, nustatant ir registruojant medžiagų, kurios kelia labai didžiulį susirūpinimą dėl jų registracijos. Bet yra kalbama apie esencinį ont refusé d'accepter, de considérer que la lavande pouvait. Esencinių euh, aliejų gamyba ir dialogo metu jie suprato būtinybę, jog reikia laikytis ES reglamentų. Norėčiau Jums padėkoti, nežinau, kad per pastarusius 18 mėnesių pramonės atstovai ir žemės ūkio sektorius atstovai keitėsi nuomonėmis, tai buvo padaryta labai vaisingai, keitėsi nuomonėmis su Europos komisija ir jūsų agentūra ir buvo e, įgyvendyti labai svarbus projektai. Mes džiaugiamės jūsų agentūros dalyvavimu ir jūs įrodėte, kad jūs įsiklausote į pasiūlymus ir stengiatės rasti sprendimus ekonomikos sektoriams. Tai yra, mm, kai iškyla būtinybė laikytis labai sudėtingų reglamentų. Dėkuoju Jums už šiuos pozityvius žingsnius ir aš norėčiau sužinoti, ar galėtumėt šiandien mums patvirtinti, kad tie darbai duoda patenkinamų rezultatų ir ar tie rezultatai galės turėti poveikio kitiems sektoriams ES mastu. Ačiū gerbiama ponė Grostet, dėkoju dėl eterinių aliejų e, užte, už, užduotą klausimą. Turiu pasakyti, kad mano rinkiminėje apygardoje mes turime daug eterinių aliejų gamintojų, kurie kvepalams gamina tas medžiagas ir man būtų įdomu išgirsti atsakymą. Toliau ponia Melior, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū ir jums už savo pranešimą, už tai, kad praskleidėte mums agentūros darbo užkulisius. Ir jūs suprasite mano klausimą, nes mane domina, kaip jūs vertinate substancijas, pagal jų toksiškumą. Koks yra darbo procesas? Ar jūs bendradarbiaujate su mokslininkais? EFSOje aš neseniai lankiausi ir aiškiai mačiau, kaip ten yra e, įgyvendinamos tos mokslinės diskusijos, kaip jos vyksta. Todėl aš norėčiau žinoti, kaip tokie patys procesai vyksta ir jūsų agentūroje. Kaip jūs pasiekėte savo rezultatų, ar jūs bendradarbiaujate su mokslininkais, kaip tie rezultatai keičiasi laikui bėgant. Žodžiu, konkrečiai, kaip man įsivaizduoti jūsų darbą? Dėkuoju, ponas Valcu. Nuo pirmos rugsėjo biocidiniai produktai ir jų pardavimas turės būti vykdomas pagal reglamentą, biocidų reglamentą. Reikės e, specialių leidimų ir įmonės turės gauti tą visą medžiagą ir laikytis e, naujų, naujų e, reglamento nuostatų. Yra programos dėl priežiūros ir įodinų yra speciali darbo grupė sudaryta, konsorciumas. Ir kaip aš suprantu, kad jinai prisims ir išlaidas už tai. Tačiau tie gamintojai, kurie nėra konsorciumo dalis, kaip jie dirbs, kai, kalbant apie duomenis, kuriuos reikia tiekti dėl, dėl šio dosie, ar jie turės pirkti mm, tuos duomenis, iš tos grupės ir ta grupė bus privaloma nustatyti sąlygas ir nustatyti kainas, kuriomis tie duomenys bus parduodami. O kaip mažos ir vidutinės įmonės, kaip jos dalyvaus rinka, rinkoje? Tai yra iš esmės konkurencijos iškraipimas šioje srityje. Manau, kad šį klausimą reikia kelti. Galbūt mes galėtume priimti ir kitokį sprendimą, kai kalbame apie jodą, tai yra veiklioji medžiaga. Ir kai kalbama apie dosie, ar negalėtų ES sumokėti e, išlaidas būtent šio dosie kūrimo? reikėtų dalintis išlaidas dalyvaujančiame dosie ir neužkirsti kelio mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti šiame procese. Ačiū. Thank you very much. Uh, and now I give the floor. Dėkoju. Taigi suteiksiu dabar ponui Dansatui žodį, atsakykite į klausimus. Ach, atsiprašau, prieš tai dar komisija paprašė žodžio, ponas Berend nori pakomentuoti pono Dansato pristatymą. Ir tada galėsime grįžti prie jūsų atsakymų. To our faker for giving together all the answers. Please. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau, kaip ir komiteto nariai, padėkoti ponui Dancetui už šitą pristatymą. Mes pritarėme daugeliu jūsų išsakytų dalykų, bet vieną kitą dalyką norėčiau dar pakomentuoti plačiau. Jūs pabrėžėte autorizavimo klausimus. Ir aš tikrai sutinku, kad daugelis tų medžiagų, kurios yra sąraše, dar nėra pateiktos autorizacijai. Bet tai ir gerai, galbūt dėl to, taip yra dėl to, kad jas galima pakeisti kitomis medžiagomis, o tai ir yra pagrindinis autorizacijos sistemos tikslas. Dabar jūs minėjote chromotrioksidą ir kitas medžiagas, kurios nėra galutinėme produkte, bet yra gamybos procese. Komisijai tai nėra taip paprasta, kaip jūs čia pavaizdavote. Labai daug e, kompanijų naudoja šitas medžiagas, taip pat ir Europos Sąjungoje, ir jos gali, mm, ir jos, kadangi turi jas sertifikuoti arba jos bus uždraustos naudoti, tai tada tos įmonės atsidūrė labai nepalankioje konkurencinėje situacijoje, lyginant su trečiosiamis šalimis, kur tokio proceso nėra. Kai kurios valstybės, kai kurie, kai kurie parlamentarai mums jau rašė šias, apie šias problemas ir pabrėžė, kad yra tokių medžiagų, kurios kurios kenkia labiau darbo vietoje, tai galbūt reikėtų taikyti kitas rizikos valdymo priemonės, negu kad jų pakeitimas kitomis medžiagomis. Ir tokios abejonės buvo išsakytos ne tik tai pramonės atstovų, bet ir Europos parlamentai mums apie tai rašė. Dabar kalbam apie naudingumą, registracijos naudingumą. Aš manau, kad ryč didžiausias pasiekimas yra būtent tos registracijos ir informacijos pateikimas ir galimybė pasinaudoti duomenimis kitomis sąlygomis, kitomis aplinkybėmis, negu kad uh, tiesiogiai tuo atveju, kai ta medžiaga buvo patikta registracijai. Dabar dėl nano medžiagų naudojimų. Ponas Dansetas pakomentavo šiek tiek situaciją. Komisija labai intensyviai rengia poveikio vertinimą ir jo pagrindu renks ryč pakeitimą dėl nanomedžiagų ir tuomet bus aiškiau, kokia yra situacija, kurios jūs, to, to, to aiškumo jūs ir prašėte. Ir netaip paprasta yra pateikti tą poveikio vertinimą. Mums reikia daugiau informacijos ir aišku, tai kainuos įmonėms, nes šitą sritis yra labai inovatyvi. Taigi, ką mes dabar ruošiamės daryti, mes norime pabaigti poveikio vertinimą iki metų pabaigos ir tada pateikti atitinkamą pasiūlymą po to. Dėl endokrininės sistemos trikdančių medžiagų Kolegos iš sveikatos generalinio direktorato dirba šio klausimu ir rengia kriterijus, kaip būtų galima identifikuoti endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Manau, kad REACH, naudojantis REACH reglamentu, mes tikrai galime būti garantuoti, kad šios medžiagos nebus pražiūrėtos. Keletas medžiagų jau buvo identifikuota, tai yra vienos iš labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų yra kelios reprodukciškai toksiškos medžiagos irgi dėl to savo endokrininę sistemą trikdančio poveikio, jos dabar yra įtrauktos į kandidatų sąrašą ir bus tikrinamos. Komisija labai sveikina pono Danseto iniciatyvą siūsti savo in, agentūros atstovus į įmonės ir susipažinti su realybė, su situacija realiuose įmonėse. Mūsų uh, generalinis direktoratas šitą sistemą taiko jau daugybę metų ir visoms šalims šita sistema yra labai naudinga. Generalinio direktorato darbuotojai susipažįsta su įmonių problemomis, su pabando įsivaizduoti, kaip jums iš tikrųjų reikia taikyti teisės aktus ir su kokiamis problemomis jie susiduria. Labai džiugu, kad jūs pasiryžę daryti viską, kad kuo mažiau testų būtų atliekami su gyvūnais ir kad būtų sertifikuojami tie chemikalai, kuriems nereikia tyrimų su gyvūnais. Aš norėčiau taip pat pakomentuoti ir ponios Görling, Görling užduotą klausimą dėl TTIP susitarimo. Mes bendradarbiaujame su, bendradarbiaujame su Europos chemikalo agentūra ir tikrai labai atidžiai žiūrim, kaip vyksta diskusijos dėl TTIP. Jau šiandien, dar šiandien ryte nusinčiau kolegoms iš SHA informaciją apie tai, kokie esminiai dalykai dėl klasifikacijos būtų mums svarbus diskusijose dėl TTIP. Taigi mes nuolat e, palaikome ryšį ir diskutuojame apie prekybos sutarimo su JAV e, aspektus, kas dėl chemikalų. Ačiū. Dėkoju. O dabar žodis ponui Danset. Atsakykite į klausimus. Dėkoju, pirmininkė dėl 2018 metų datos pirmojo ponios Gerling užduoto klausimo. Jūs kalbėjote ir apie tuos galutinius vartotojus. Ryč problema yra ta, kad mažos įmonės ne iki galo supranta savo vaidmens. Jos galvoja, kad jos yra tie galutiniai vartotojai, tačiau nebūtinai taip turi būti, jos gali būti ir importuotojai. Ir toms medžiagoms, kurias jie importuoja, reikia registracijos. Štai kodėl yra labai svarbu pasiekti visus, informuoti visus ir išregistruoti visas medžiagas, kurios yra importuojamos ir reikia išaiškinti įmonėms jų vaidmenį šiame procese. Reikia, kad jos apsispręstų, ar jos nori toliau importuoti šią medžiagą ir tada registruotų ją, o galbūt joms būtų naudingiau atsisakyti tos medžiagos, nedalyvauti sistemoje. Tai yra vienas su galutinė data susijęs elementas. Kitas dalykas - tai, kad galutinis vartotojas turi vis, su, jam implikacijos iš tos galutinės datos bus visiškai kitos. Jeigu, sakykime, kažkas perka chemikalą labai mažais kiekiais, bet tie chemikalai nebus registruoti iki tos nustatytos datos, tai labai gali būti, kad jiems ne, jie nebegalės jų pirkti, jų naudoti, taigi neturės tų medžiagų, kurių cheminė formulė yra neregistruota. Ir mes norėtume tiems galutiniams vartotojams pateikti daugiau galimybių, išaiškinti jiems, kokios yra iš tikrųjų registravimo, kokie yra registravimo privalumai jiems. Taip pat šie vartotojai turi tam tikrų įsipareigojimų dėl saugumo informacijos pateikimo savo gaminamuose produktuose, Taigi mums dar reikės labai daug bendradarbiavimo su pramonė, su tais galutiniais naudotojais, kurie gamina galutinį produktą. Išaiškinti jiems, kaip parengti tuos saugumo informacijos lapelius. Ir ką daryti su ta gausia informacija, kaip jie turės tada parengti medžiagų mišinių saugos lapelius, kurie susidarys tada iš dar daugiau informacinių lapelių ir panašiai. Kitas dalykas, neseniai buvo teismo sprendimas dėl dėl išaiškinimo sustabdymo, kai kurios valstybės narės ir komisija nesutarė dėl 0,1 procento poveikio interpretavimo, ar tai susiję, ar tai taikoma visam produktui, ar tik tai jo sudėdamosiams dalims. Teismas aiškiai pasakė, kad šita teisė, tai turi būti aiškinama taip, kad 0,1 procento taikoma kiekvienam gaminio, kiekvienai sudėdamai daliai tokiu būdu REACH poveikis importuojamiems produktams tapo žymiai didesnis. Ir mes užtikrinome, kad peržiūrėsime gairias, pagreitintą procedūrą, tam, kad teismo sprendimas kuo greičiau būtų įgyvendintas ir netrukus susitiksime su įgyvendinančiomis institucijomis ir diskutuosime apie tai, kaip jos galėtų efektyviau taikyti naują teismo pateiktą šios straipsnio interpretaciją. Nepamirškime ir to, kad valstybės narės yra įsipareigoję įgyvendinti REACH ir mes remiame įgyvendinančias institucijas, teikdami atitinkamus instrumentus ir informaciją, tačiau galutinis vaidmuo tenka atitinkamai nacionaliniai institucijai, kuri tikrina uostuose ar kažkur kitur chemikal, chemikalų sudėtį ir jų informaciją. taip pat ir perpardavėjai, ir pardavėjai turi būti apklausti, ar jie tikrai gavo pakankamai informacijos apie vieną ar kitą chemikalą, ar nėra tai, tai chemikalai iš labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašo, ir ar chemikalo, tavojingo chemikalo dalis atitinka 0,1 procento reikalavimą. Jūs uždavėte klausimą dėl TTIP ir kolega iš komisijos jau patvirtino, kad mes Mes bendradarbiaujame, nuolat konsultuojamės šiais klausimais, tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes nesame dėrybų dalis. Mes viso labo tik atsakome į klausimus, kai tokie mums būna užduodami ir reaguojame į pasiūlymus bendradarbiauti su kolegomis iš Junktinio Amerikos valstijų. Tačiau mes bendradarbiaujame ir taip pagal supratimo memorandumą, kaip ir su kitomis valstybėmis, kurios yra prisijungę prie atitinkamo dokumento. Nes grostas klausimas dėl eterinių aliejų gamintojų. Ačiū, kad suvokėte, kiek daug pastangų mums kainavo pastaruosius mėnesius ta diskusija ir mes mėginome priderinti ryč reikalavimus šiems gami, gaminiams ir bandėme išaiškinti gamintojams, ką jie turi daryti, stengiamės padėti jiems surinkti reikalingą informaciją. Parengėme gairias atskiriams sektoriams, kuriuose išaiškinta, kaip konkretus sektorius galėtų kuo geriau pasinaudoti REACH reglamentu. Dar prisimenu Grace vykusią apvalaus stalo diskusiją visai neseniai ir galiu tik patvirtinti, kad mes tikrai radome bendrą kalbą. Ir nustatėme būdus, kaip identifikuoti tas medžiagas, kaip identifikuoti sudėtinės medžiagas, kokios yra gairės jų ženklinimui ir tas gairės galime pasižiūrėti mūsų internetinėme puslapyje. Mes esame įsipareigoję išversti gairias į valstybių narių, kuriuose gaminami panašus produktai kalbas kad visi galėtų pasinaudoti tuo darbu, kuris jau buvo nu, nuveiktas Prancūzijoje, nes kol kas tas dokumentas yra tik tai prancūzų kalba, nes Prancūzijai tai aktualiausia. Bet darbas tęsiamas ir toliau, ekatoks poveikis, įvairių medžiagų poveikis taip pat yra mm, tyriamas ir tikimės, kad kitų metų pavasarį bus parengti visi dokumentai kad gamintojai galėtų atitinkamai taikyti ryč. Atsižvelgėme ir į tai, kiek daug medžiagų turi būti registruota ir dabar, aišku, kur kas geriau suvokime, koks darbas iš tikrųjų teks įmonėms. Ponios Majers klausimas dėl praktinio darbo, kaip iš tikrųjų mes tyriame medžiagą, kaip mes jų siejame savo metodologiją su tuo, kas, koks progresas yra vykdomas mokslo srityje. Noriu pabrėžti, kad ryč perkelia įrodymų naštą ant įmonių pečių, jos turi parodyti, kad medžiaga yra saugi ir joms reikia imtis atitinkamų žingsnių. Jos turi atlikti tyrimus, kurie pateiktų ar įrodytų, kad viena ar kita substancija turi vienas ar kitas savybės, ar yra vienaip ar kitaip nepavojinga. Ta informacija patenka į registracijos dokumentus, tada mes tikriname juos ir tai vadinama vertinimo procesu. Pagal REACH mes turime patikrinti bent 5 procentus visų, registra... 5 procentus visų registracijų, ypač atsižvelgdami į informacijos, pateiktos informacijos kokybę. Jeigu mes nusprendžiame tikrinti kokį nors dokumentų paketą, kažkokius tai registracijos dokumentus, tai tada mes tikriname, ar dokumentų kokybė atitinka mūsų reikalavimus ar atitinka ryč reikalavimus ir jeigu taip nėra, tai tada mes nusprendžiame atlikti atitikties tyrimą ir prašome papildomos informacijos iš cheminę medžiagą registravusios institucijos. Mes pateikėme registravusiai institucijai ir nuomonės projektą, jisai registruotojas tada gali pateikti savo nuomonę Atitinkamą informaciją nusinčiame ir valstybės narės komitetui, kurioje dirba ekspertai. Jie gali taip pat peržiūrinti mūsų sprendimo projektą. kas yra ta priimtina informacija ar gerai, gerai pateikta informacija priklauso nuo to, kaip yra formuluojami ryč priedai, kuriuos komisija nuolat atnaujina ir taip pat atnaujinamos yra ir gairės. Juose registruotojui yra išaiškinama, kokia informacija yra svarbi ir kaip ji bus vertinama. Mes nuolat palaikome ryšį su mokslu ir žiūrime, kokie yra testavimo metodai, kaip jie vystosi, mokslas nestovi vietoje ir mes stengiamės į tai apsižvelgti. Taip pat pripažįstame ir naujus testavimo metodus, kurie gali pakeisti lygi šiol vykusius, sakykime, kad ir bandymus su gyvūnais. Mokslas yra vienas iš mūsų strateginių prioritetų Tai reiškia, kad mes stengiamės bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir su komisija ir atsižvelgti į naujus testo, testavimo metodus bei pripažinti juos. Na, o dabar jeigu gerai supratau pono Volhos klausimą, tai reikėtų pakomentuoti biocidų reglamento klausimą. Biocido produktų reglamentas yra vienas iš keturių mums svarbių dokumentų. Tai dokumentas, kuris kurio įgyvendinimas finansuojamas iš skirtingo biudžeto eilučių ir iš biocidų gaunamas pelnas turėtų būti paskirstamas, tai naudojamas ir biocidų reglamento gyvendinimui, ir REACH. Dėl duomenų, pasida, dėl duomenų apie jodą ir dalymosi jais, Dabar vykdoma peržiūros programa. Viena kompanija yra pagrindinė kompanija, kuri tiekia jodą į rinką ir Naujas reglamentas reikalauja, kad ir kiti gamintojai, alternatyvūs gamintojai užtikrint, turėtų užtikrinti savalaikį priedo įgyvendinimą. Dalinimasis duomenimis vyksta pagal komisijos gairias ir rekomendacijas. Komisija yra parengusi planą, kaip tai turėtų būti daroma, kaip turėtų būti dalinamasi išlaidomis biocidų rinkoje kaip pasidalinti informaciją tarp tų, kurie tą informaciją turi ir kuriems jos reikia tam, kad jie galėtų likti rinkoje. Čia turėtų galioti nediskriminavimo principas, proporcingumo principas. Mūsų uždavinys kištis atsiranda tuo met, kai vyksta koks nors pasidalimo informacija ginčas, kai kompanijos ar įmonės negali pasidalinti informaciją ir nesusitarė dėl to, kaip pasidalinti išlaidas, tuomet mes esame priversti įsikišti. Na nežinau, dabar man atrodo nevyksta jokio ginčio dėl jodino, jodo atsiprašau naudojimo, bet jeigu pasižiūrėsiu ir ką nors rasiu, tai galėsiu dar jums apie tai pakomentuoti plačiau. Tai labai tai susiję ir su konkurencijos iškraipimu. Mes turime taikyti taisyklės, kurios neleistų iškraipyti konkurencijos, bet jeigu kokia nors įmonė mano, kad jos interesai yra pažeidžiami, tada jie turi kreiptis į teismą savo šalyje ir galbūt informuoti taip pat ir Europos komisiją apie tai, kas yra įvykę. Ar ES turėtų mokėti už tai? Ne, to nėra numatyta, reglamentas to kol kas nenumato. Pirmininkė, man atrodo, kad aš atsakiau į visus klausimus. Ačiū uždėmesį. Your... Dėkuoju už labai aiškius atsakymus. Manyčiau, kad galime baigti šitą pasikeitimą nuomonėmis su jūs, su jumis. Dėkuoju už tai, kad labai aiškiai pateikėte aiškius e, atsakymus į visų kolegų klausimus. Dėkuoju Jums dar kartą, o su kolegomis pasimatysime po pietų ir e, aptarsime kitus darbo tvarkės klausimus, o dabar salėje prašyčiau pasilikti koordinatorius ir taip pat įvairių frakcijų